Colleagues, I think we can start. Kolegos, galime pradėti mūsų posėdį. Visų pirma, darbo tvarkės tvirtinimas. Tai prašau. Noriu pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Noriu pasiklausti, kodėl klausimas dėl tarptautinių mokesčių E, mokestinio pranešimo buvo atidėtas. Taip, iš tikrųjų, tas klausimas atidėtas, nes e, pasikeitimas nuomonėmis su komisijos nariu Moskovici, kuris turėjo įvykti praėjusią savaitę, turėjo būti atidėtas, nes. Nes laukiame pono Junkerio pasisakymo, kur, kurį pon, ponas Moskovicija turėjo pakomentuoti susitikime su mumis. Ir pradžioje buvo suplan, šis susitikimas buvo suplanuotas šiandienos vakarui, tačiau daugybė narių e, išsakė nuomonę, kad e, toks nuomonių pasikeitimas vakare nėra tinkamas. E, laikas, todėl įtraukėme į įprastinio, kito įprastinio mūsų posėdžio darbo tvarkę šį klausimą. Ir įtraukėme, pradžioje norėjome įtraukti tą klausimą rytos posėdį, bet nusprendėme tą klausimą įtraukti į gruodžio 15 komiteto posėdį. Taigi, už savaitę svarstysime pranešimą apie mokesčius ir didesnės įtakos to pranešimo rengimui tai neturės. Ačiū. Aš paklausiau, uždaviau šį klausimą dėl to, kad komitete neturėjome galimybės aptarti Luxemburgo skandalo klausimo, tai aktualu mano rinkėjams. Noriu paklausti, ar kada artimiausių metų mes svarstysime šį klausimą mūsų komitete. Gruodžio 15 esame numatę mokesčių pranešimo svarstymą, o paskui pirmininkų sueigoje turės būti priimtas sprendimas dėl bendro parlamento požiūrio ir pozicijos dėl mokesčių. Kai kurie komiteto nariai ragina steigti tyrimo, tyrimo komisiją Bet šis klausimas bus sprendžiamas pirmininkų suigoje kitos savaitės antroje pusėje arba raštiškai anksčiau. Kalbame čia apie du skirtingus e, dalykus. Metinę parlamentui pristatomą ataskaitą apie e, mokesčius, mokesčių surinkimą, o pirmininkų suigoje bus priimtas sprendimas dėl LuxLeaks, dėl Luxemburgo skandalo. Ponas Langen paprašė žodžio. Ich habe eine Anmerkung zu den. Äh, Aš turiu pastabą dėl susitikimo su ponu Moskovisi. Buvo numatyta renkti tą susirinkimą 25 pirmą valandą, pas, da, paskui aštuntą, paskui pusę devinių, tai kaip čia na, iš tikrųjų yra, ar galėtumėt e, pasakyti kokį nors e, normalų laiką, kada iš tikrųjų ir šiaip jau reikėtų numatyti tokių posėdžių neremti vakare. Norėčiau, kad e, nebūtų kartojama tokia netikusi praktika, e, nes e, komisija turi prie mūsų darbo grafiko taikytis, bet ne priešingai. Taip mes e, atsižvelgėme iki kurių frakcijų išsakytą nuomonę ir rytojaus rytui perkeliame šį klausimą. Ne, šiandien vakare jį svarstysime, o rytoj iš ryto. Tuomet, jei niekas neprieštarauja, darbo tvarkę laikysime patvirtintą. O dabar pirmininko pranešimai. Visų pirma, dėl mūsų Ikon ir Empel komitetų posėdį, ant, kuris įvyks antradienį. Dalyvaujant komisijos nariui Dombrovs, komisijos narės Dombrovskijui, Moskovic ir Taisen kalbėsime apie metinę augimo strategiją ir iš anksinio perspėjimo mechanizmą. Kalbėsime apie e, ekonominių klausimų dialogą. Ir Kadangi dalyvaus dviejų komitetų nariai, mūsų posėdžio salė bus paskelbta šiandien, šiandienos posėdžio pabaigoje. Kitas pranešimas. Viešasis klausimas skirtas bendrajam e, priežiūros mechanizmui. 25 lapkričio buvo nuspręsta surenkti tris viešuosius klausimus 2015. -aisiais draugės su bendrojo priežiūros mechanizmo valdyba e, klausimą, kuriame išklausytume tos, prie, priežiūr, tos priežiūros mechanizmo ataskaitą. O, ir du klausimai numatyti šio e, priežiūros mechanizmo reglamente bei tarp institucinės mes susitarime. Metinės ataskaitos pristatymas numatytas e, e, kovo 31 2015 antrojo E, klausimo data 2015 e, spalio 19. Trišalis, trišalis dėrybos. 26 lapkričio Ekon dėrybinė komanda ir taryboje pirmininkaujant Italija susitarė dėl reglamento dėl ilgalaikio Europos investicijų fondo steigimo. Politinis susitarimas pasiektas dalyvaujant komisijos nariui Jonathan Hill Todėl noriu pasveikinti visus komiteto dėrybininkus ir ypač pranešėją poną Lamasiūrą. Kaip žinote, šis e, fondas yra svarbi nauja ilgalaikių investicijų priemonių, priemonė ir parlamento indėlio dėka e, įgyvendysime 315 milijardų eurų investicijų planą, kurį pristatė ponas Junkeris, panaudodami ir šią priemonę. Pagal naują investicijų, komisijos investicijų planą naujosios nuostatos suteiks daugiau galimybių pritraukti investuotojų, išlaikant minimalę 10 milijonų eurų dydžio investiciją. Uh, Naujosios investicijos numato investicijų apsaugą, teisę susigražinti e, investicijas. Taip pat, kalbant, numatyti kiti skai, nauji skaidrumo reikalavimai dėl šio fondo veiklos ir kaip visada e, numatyta prievolė tartis su mūsų komitetu dėl galutinio teksto tvirtinimo. Pirmasis trišalis dialogas dėl, dėl kovos su pinigų plovimu įvyko lapkričio pabaigoje Strasbūre. E, čia dirbame draugė su Libe komitetu pagal 55 darbo tvarkos taisyklių taisyklę. Kol kas vyksta diskusijos dėl e, svarbiausių temų, e, naudos gavėjų apsaugos, rizikos vertinimo ir kitų, daugybės kitų klausimų. Kitas trišalio dialogo posėdis įvyks antradienį gruodžio 16 po pietų. Ir konkomiteto dėrybinė komanda dirba, kad e, būtų pasiekta pažangos šiame dialoge. Tai tiek būtų pirmininko pranešimų ir dabar periname prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Tai yra viešojo klausimo dėl Europos statistinės valdysenos patariamosios valdybos vadovos skirimo. E, tai klausimas, kuriame dalyvauja ponas Marti Hetemakį. Noriu pasveikinti jį čia. Šiuo metu jis dirba Suomės užsienio reikalų ministerijos nuolatiniu sekretoriumi. Jis buvo EFC statistikos pakomitečio vadovu. Jis tikrai patyręs šioje srityje ir, kaip žinote, 2000, pagal 2008 metų 235 reglamentą taryba pasitarusi su komisija ir Europos parlamentu pasitariusi su komisija pristatys kandidatą, o parlamentas pritar, prit, turi, turi teisę pritarti to kandidato skirimui. Ir buvo pristatęs ponas Marti Hetenmakė ir dabar vyksta oficialus viešasis klausimas ir netrukus suteiksiu žodį ponui Hatenmakį prisistatyti, o po to vyks įprastinis klausimų atsakymų raundas. Pone Hatenmakį, manau, jūs matyti čia, mūsų komitete, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komitetui. Noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mane į šį klausimą savo trumpame pasisakymą aš aptarsiu e, statistikos valdybos vaidmenį. Noriu priminti, kodėl buvo. Kodėl atsirado ši valdyba? 2005 e, metų e, Europos vadovų taryba nusprendė, kad nauja patariamo institucija užtikrintų didesnį Europos statistikos sistemos atskaitomumą. E, Tuo metu dirbau ekonomikos ir finansų komitete ir statistikos komiteto, ir buvau statistikos komiteto vadovas. Dirbau E, kuriant šią valdybą. Nuspręsta šią valdybą įkurti dėl to, kad buvo daug klaidų teikiant, šalims teikiant statistinius duomenis. Noriu e, išvardinti keletą priežasčių, kodėl buvo nuspręsta, kad reikia parengti bendrą mm, elgesio kodeksą Europos statistinių duomenų rinkimo institucijoms. Taip pat e, užtikrinti bendrą to kodekso įgyvendinimą. Aktualios, šiandien dar aktualios yra kelios priežastis. Visų pirma, Europos Sąjunga ES politika yra unikali, ta prasme, kad didžia dalimi paremta statistiniais duomenimis. E, pavyzdžiui, įplaukos į biudžetą mokomos remiantis statistiniais duomenimis, taip pat e, nacionalinių statistikos rinkimo institucijų duomenys panaudojami kitiems oficialiems sprendimams paremti. m, mm, iš tikrųjų kit, nėra kit, daugiau kitokių, kit, kitokių sistemų, kur statistiniai duomenys konkrečioje valstybėje vaidintų tokį svarbų vaidmenį. Todėl buvo nuspręsta, kad Europą būtina užtikrinti aukštos kokybės statistinių duomenų rinkimą, taip pat pasiekti, kad visų valstybių narių statistinių duomenų rinkimo institucijos tenkintų, tuo pačius, tenkintų tuos pačius reikalavimus. Visų pirma, siekiama užtikrinti, kad visuomenė pasitikėtų šios valdybos e, veikla ir juos renkamais duomenimis. Dabar toks pasitikėjimas, šis pasitikėjimas nėra didelis. Buvo paskelbta nuomonės apklausa apie e, tai, ar žmonės pasitikė e, statistiniais duomenimis. Ta, ta, ta apklausa buvo atlikta vienoje š, iš ES šalių. E, Tačiau paaiškėjo šios apklausos išvados yra, kad žmonės labai menkai, labai mažai pasitikė e, tokiais domenimis. Ir kai žmonių buvo paklausta, ar jie norėtų, kad, kad ES mažiau kištusi į. E, kad, kad statistinių duomenių rinkimas vyktų be politinio įsikišimo, be politinio atspalio. 59 procentai dalyvavusių apklausoje atsakė, kad jie to norėtų. Taigi, oficialių statistinių duomenų problema yra bendresnio pobūdžio. Kadangi statistiniai duomenys vaidina svarbu vaidmenį politinių sprendimų prieimime, mes negalime tikėtis, kad piliečiai pasitikės uh, tais sprendimais ir juos rems, jeigu jiems netrodys patikimi, patikimas duomenų rinkimas, kuriais paremti tie sprendimai. Ir valdybos, vienas pirmųjų valdybos, viena pirmųjų dar, valdybos darbo išvadų yra tai, kad tokios problemos iškyla ne keliose ES valstybėse narise. Todėl reikia užtikrinti geresnį taisyklių rinkinio kodekso įgyvendinimą. Nors daug pažangos jau pasiekta, dar nemažai reikia nuveikti. Elgesio, rengiant Elgesio kodeksą buvo svarstoma, ar jis turėtų tapti e, juridiškai saistančiu. Tačiau buvo prieita išvados, kad tai būtų nepageidautina, kad, kad nėra būtinybės e, reglamentuoti nacionalinių statistikos valdybų darbą. E, E, tame Elgesio kodekse akcentuojama e, kolegiškų institucijų, e, kolegiškų institucijų vaidmuo ir valdybos vaidmuo. Taip pat valdyba yra įpareigota pranešti apie, apie iškilančias šiame darbe problemas parlamentui ir komisijai. Pradėjau valdyboje dirbti prieš šešis metus. Pirmoji komanda dirbusi valdyboje parengė 2009 metų veiklos ataskaitą ir akcentavo keletą statistikos valdysenos problemų. Pavyzdžiui, nacionalinių val, statistikos valdybų vadovų skirimo procedūra. Akcentuota, kad ta skirima procedūra turėtų būti atskirta nuo politinio mandato. Dabar dirbanti uh, komanda toliau, šiuo metu dirbanti komanda toliau plėtojo e, taisyklės ir taip pat parengė ataskaitą apie Eurostato darbą. Ji pasirodė prieš keletą savaičių. Aš pasisakau už glaudų bendradarbiavimą tarp Eurostato ir, ir, statis, ir Europos statistikos valdybos. Šis bendradarbiavimas suteikia mums daugiau galimybių ir tuo pat metu visiškai nekenkia mūsų valdybos, valdybos nepriklausomumui. Taip pat pritariu e, valdybos rekomendacijoms dėl Eurostato, kurios jums buvo pristatytos. E, ypač rekomenduojama e, Eurostato vadovo skirimo taisyklės įtraukti į ES teisės dokumentą. Nedalyvavau skiriant dabartinį Eurostato vadovą. Žinau, kad atrankos procedūra buvo skaidri, ji buvo paremta bešališkų kandidatų kvalifikacijų įvertinimu. Nebejoju, kad tokia pat procedūra bus taikoma ir ateityje. Manau, kad skirimų procedūros principai turėtų būti išdėstyti konkrečiame ES teisės akte. Galiausiai norėčiau mm, kreiptis į jūsų komitetą. Prituriu nuomonėj, kad e, jūsų komitetas yra stiprus e, valdybos sąjungininkas ir norėčiau komiteto pasvarsimai pateikti štai kokį pasiūlymą. Elgesio kodeksas yra negreštosios teisės priemonė ir, ir jo gyvendinimas e, didžia dalimi priklauso nuo kolegų daromo spaudimo. Tačiau ir, ir valstybės nėra įpareigotos imtis taisomųjų veiksmų, jeigu jos neįgyvendina to Elgesio kodekso. Tačiau jeigu būtų numatytos griežtesnės priemonės, poveikis būtų didesnės. Ir pasinaudodamas, pasinaudojant viešojo klausimo galimybę, norėčiau paraginti pasvarstyti to, to, tokią galimybę. Komitetas galėtų veiksmingai prisidėti už, ka, užkartant kelią neteisingų statistinių domenų teikimui ateityje. Pirmininkė daugiau uh, E, nebegaišu laiko savo pasisakymu ir tuo jį baigiu. Hetemeki, e, Ačiū ponia už jūsų pranešimą ir už jūsų pasiūlymą. Mes jį apsvarstysime. Kiek suprantu, tam nereikia teisinės procedūros, tačiau galbūt prireiks neformalios procedūros, kad šis komitetas pasinaudotų savo įgaliojimais dėl ekonominio dialogo ir ekonominės valdysenos, kad mes pasinaudotume savo prerogatyvą, kombinuodami ją su jūsų e, teisės aktais nereglamentuotomis procedūromis. Dabar aš suteiksiu žodį politinių frakcijų atstovams, pirmiausia, EPP atstovas. Ačiū ir Dėkoju ponui Hatimakiai, sako ponas Balts. Užduosiu du klausimus. Praeitos kadencijos metu mes supratome statistikos svarbą ir kad ji turi būti pateikiama laiku, tiksliai ir palygintina. Galbūt galite daugiau pakalbėti apie Europos statistinių duomenų dėrėjimą ir palyginamumą. Ir Kokia jūsų atsakomybė to klausimu? Antras klausimas. Metinėme pranešime teigiama, kad esama požymių, jog Europos statistikos institucijos nėra visiškai nepriklausomos nuo politikos. Ar matote tokių tendencijų, kad Europos statistikos institucijos yra nepakankamai <clears throat> nepriklausomos? Thank you, uh, and, and thank you, Mr. Paul. Ačiū, ponė Balts. Pirmiausia, atsakysiu į antrąjį klausimą apie politinį kišimąsi. Nepaneigiamų įrodymų nėra, kad politikai įtakoja statistinius duomenis. Tačiau pastebime tam tikrų sutapimų. Kai keičiasi vyriausybė, pasikeičia ir nacionalinės statistikos įstaigos vadovas. Iš čia atsiranda įtarimų, kad e, statistikos rytis į ją politikai kišasi. Ir tai daro įtaką statistiniam darbui. Čia aš priminsiu savo pasiūlymą. Viešieji klausimai ir tokių klausimų baimė galėtų būti veiksmingas atgrasimas politikams kištis į statistikos srity. Vienoje valstybėje šiuo metu nagrinėjama byla Mm, kurios esmė e, yra Nacionalinio statistikos instituto vadovo elgesys. Jam pateikti baudžiamieji kaltinimai ir vyksta teisminė procedūra, jai daryti politinį, politinę įtaką yra gana sunku. Aš kalbu apie Elstat, Graikijos statistikos institucijos vadovo bylą. Dabar dėl statistikos mm, dėrėjimo ir palyginamumo ES valstybėse narėse. Atlikta daug patobulinimų, tačiau vis dar yra spragų, kurias reikia užkamšyti. Pavyzdžiui, ekonomikos ir finansinių statistinių duomenų srityje. Ekonomikos ir finansų komitetas kasmet rengia pažangos ataskaitą apie skirtingus statistinius duomenys skirtingose valstybėse narėse. Prašau kolegų užduoti klausimus trumpai, nes vienam klausimui atsakymui yra skirta trys minutės. Toliau socialdemokratų atstovas. Merci, Monsieur Temaki, d'être euh, parmi nous aujourd'hui et euh, bonne chance dans votre probable futur. Ačiū, pirmininkė. Mm, pirmas klausimas būtų dėl partnerystės. E, taryba galėtų būti partnerė ir e, parlamentas taip pat galėtų būti partneris. Kaip jūs galėtumėte uh, prisidėti prie tos tarybos ir kaip galima tą suvaldyti. Antras klausimas. Mano kolegos labai nemažai kalbėjo apie statistikos kokybę, parlamentas labai nemažai dirba su 223 dokumentu. Ir dėl Eurostato irgi norėčiau paklausti, kaip galima Eurostatui užtikrinti nepriklausomumą bei skaidrumą komisijos kontekste. Jūs sakėte, kad Eurostato nepriklausomumas užtikrintas, bet ar jūs užtikrintas, kad e, statistikos direktoriui taikytina tas pats, nes jis yra tiesiogiai priklausomas nuo komisijos? Mm, labai gera mintis yra rengtis klausimus. Tačiau kai kurios valstybės sako, kad norėtų daugiau keistis nuomonėmis su Eurostatu bei um, parlamentu, nes labai sunku susitarti dėl kai kurių statistikos standartų ir valstybės narės mano, kad e, Eurostato taikomi standartai nebūtinai sutampa su jų. Kaip Jūs manote, kaip Eurostatas gali tapti partneriu ir e, padėti spręsti įvairias problemas iškylančias statistikos rytyje? Ačiū. Dėkoju už klausimus. Pirmiausia, Jūs klausėte, kokie iššūkiai laukia valdybos, jei teisingai supratau. mūsų valdybos darbas turės prasmės tik tuo atveju, jei jis pasieks tuos asmenys, kurie yra atsakingi už statistikos valdyseną ir komisijoje, ir valstybėse narėse. Gali atsitikti taip, kad nuomonės ir pranešimai, kuriuos rengia mūsų valdyba nepadarys didelės įtakos, jeigu į juos nekreips dėmesio taryba arba šis parlamentas. Viskas priklauso arba daug kas priklauso nuo to, ar mūsų siunčiama žinia bus išklausyta. Aš nebejoju, kad mes sugebame parengti nuomonės ir pranešimus, kurių turinys yra geras. Bet galų gale svarbiausias dalykas, ar tie dokumentai turi kokios nors įtakos statistikos valdysenai. Tai jau politinė sfera ir taryboje, ir Europos parlamente. Dabar kalbėsiu apie Eurostato nepriklausomumą ir ryšį su reglamentu. Praktikos kodas pabrėžia svarbiausią dalyką. Tai yra Eurostato vadovo skirimo procedūra ir atleidimo procedūra. Mano nuomonė svarbiausia, kad paskirimo procedūra būtų skaidri ir atvira, kad vadovas būtų skiriamas pagal profesinius sugebėjimus ir kvalifikacijas. Aš tikiu, kad komisija ateityje laikysis tokios atrankos procedūros. Vis dėlto kategoriškai rekomenduoju, kad tie principai būtų įrašyti ir teisės akte, būtent reglamente kad būtų nustatytas teisinis įpareigojimas laikytis rekomenduojamos praktikos. Ir trumpai apie paskutinį klausimą. Santykiai tarp valstybių narių. Dabar jau yra nustatytas bendradarbiavimas ir jo forma tarp Eurostato ir valstybių narių, vadinamasis partnerių peržiūros procesas. Eurostatas peržiūri ir įvertina atskirų valstybių narių statistikos praktikas pagal tą procesą. Ačiū. Kolegos, prašyčiau klausimus užduoti ne ilgiau kaip vieną minutę, nes jei užtrunkate dvi minutės, tuomet pranešėjų tenka ilgiau atsakinėti, o tam laiko mes neturime. Dabar EKR ponas Odzok. Dėkoju. Pirmininkė, brangus kolegos, norėčiau pasveikinti ir jūs norėčiau pasveikinti su pasisakymu iš tiesų viskas labai paprasta ir aišku, tiesiai į tikslą ėjote su savo pasisakymu, aš turiu užduoti du klausimus. Gerosios praktikos kodeksas, kurį jūs minėjote, kaip jūsų nuomonė įvertinumėte pačią didžiausią problemą, su kuria susiduria statistikos sistema Europą, Europoje. E, ką labiausiai reikėtų išanalizuoti, jeigu Europos statistikos sistema funkcionuoja šiandieną be didesnių problemų, tai e, kas leistų tai sistemai užtikrinti dar didesnį patikimumą, kad tie duomenys būtų skaidresni, kad statistiniai duomenys būtų iš tikrųjų mm, aukščiausio lygio duomenys. Tai toks vienas, pirmas klausimas. O antras klausimas, kodėl jūs teikiate kandidatūrą šiam, šiai vietai užimti? Thank you very much, Mr. Otsak. Uh, uh, should the code be improved? Uh, uh Ačiū, ponas Otsak. Ar reikėtų tobulinti kodeksą? Toks klausimas. Ne kodekse esmė, o jo įgyvendinime. Ir tai susijęs sus, susijęs su jūsų antrujoju klausimu, kaip pagerinti statistinių duomenų kokybę. Aš jau sakiau ir tikiu, kad visoms valstybėms narėms reikia pasitemti E, įgyvendinant kodeksą. Tai gali būti ir paprastesni dalykai, tai yra, pavyzdžiui, nacionalinių statistikos įstaigų vadovų skirimo ir atleidimo procedūra. Profesinis, e, profesinė reputacija ir profesiniai gebėjimai turi būti tobulinami kartu su statistikos kokybė. Ir galiausiai jūs paklausėte, kodėl aš kandidatuoju į šį postą. Trumpai atsakysiu taip. ES yra unikali organizacija. Aš kalbu apie tai, kiek daug statistinių duomenų kaupiama kaip pagrindas e, politiniams sprendimams. Tai ir įvairūs ekonominiai ir finansiniai klausimai. Tai viena priežastis. Antra, e, visuomenės pasitikėjimas statistika šiuo metu yra labai žemas, pernelyg žemas Europoje. Taip galime pasakyti apie valstybės narės visoje Europos Sąjungoje. Ir štai kombinuojame tuos du elementus. Labai svarbi politikos rytis Europos Sąjungoje ir labai menkas pasitikėjimas, tai neturėtų mūsų stebinti, kad Europos piliečiai nelabai pasitikė Europos Sąjungos politikos formavimo procesais. Ir štai statistiką reikėtų matyti šiame platesnėme kontekste ir dėl to statistikos kokybę aš norėčiau tobulinti. Ačiū. Toliau Alde frakcijos vardu Taip, prašau. Ačiū pirmininkė. Mano malonu jūs čia matyti, ponia Hatemaki. Kartais e, mus vadina e, labai sausais e, e, kaltina tuo, kad mes pernelyg griežtai reikalaujame taisyklių laikymosi. E, Kaip jūs atremtumėte tuos kaltimus, kaltinimus, kad mes esame per, per nelik griežti, per nelik suomiški, per nelik laikomės griežtos linijos? Ačiū, ponia Turvalds. Aš jau sakiau, jog kad e, reikia siekti kokybiškesnių statistinių duomenų ir didinti, didinti pasitikėjimą jais. To norėtų visi ir žmonės, ir, kit, ir visos institucijos, kad būtų galima tų geresnių, kokybiškesnių statistinių duomenų pagrindų priimti e, kokybiškesnius sprendimus. Aš nemanau, kad tai pernelyg didelis reikalavimas. Ačiū. Gūja frakcijos vardu ponia Marisa Matijas. Obrigada. Labai ačiū. Pane Gatamakė. Kalbant apie statistiką, mes labai iš tokios e, abstrakčios perspektyvos kalbame. Bet aš sutinku su jumis, e, statistika liečia daugelį lio piliečių gyvenimą, daugelis sprendimų yra priimami. Uh, statistikos e, pagrindų, iš, surink, iš institucijų surinktos statistikos Eurostato. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų kalbėti apie klaidų ribojimą. Tačiau ne tiek kalbame apie klaidas, kiek apie statistinių duomenų suderinamumą. Nes e, labai daug įvairių standartų yra naudojama statistikoje, tad norėčiau Jums ir užduoti klausimą, E, nukreipta būtent šią linkmę. E, kaip su tais skirtumais? Skirtumai didžiuliai. Ir e, šiaip, nors yra labai aiškus kriterijai nustatyti, metodikos aiškios nėra. Galbūt e, tendencija vertinti remiantis statistiniais duomenimis šiek tiek ir realiau. Pavyzdžiui, vienoje šalyje esantis nedarbas sudarantis 15 procentų, kitoje 30, tai gali būti tam tikra tendencija. Bet nėra tai priimtina, nes turbūt reikalinga kitokia metodika skaičiuojant e, tą nedarbą, kadangi nedarbas labai liečia piliečius. Tad reikėtų vienodos metodikos. Ir ar jūs manote, kad Eurostatas remiasi e, skirtinga, do, e, skirtinga metodologija teikdamas duomenis. Tai yra labai svarbu, norėčiau žinoti, sužinoti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Um. Ačiū, ponė Matijas. Šis klausimas iš tikrųjų nepriskirtinas valdybos kompetencijoms, bet kadangi aš tikrai domiuosi šiuo klausimu ir aš jūsų pirminin, komiteto pirmininkui sakiau prieš posėdį, kad esu parašęs mm, mokslinį darbą šiuo klausimu. Ir tai yra tikrai svarbus aspektas. Egzistuoja skirtingi požiūriai, kaip e, iš, į, į, įvertinti struktūrinį balansą ir vienas iš variantų yra bandyti nuspėti uh, potencialų e, efektą ir iš tikrųjų iškyla rizika, kad ėmusis tam tikrų priemonių galime gauti nepageidaujamų rezultatų. Kadangi neturime laiko, aš giliau nesileisiu į smulkmenas šią temą, bet aš rekomenduočiau komitetui giliau pasidomėti šiuo klausimu. Atsiprašau, kad taip trumpai atsakiau jūsų klausimą. Bet ar jūs pats teikiate pirmeninę kokią nors metodologijai. Taip, tai mano asmeninė nuomonė, kurią aš išsakysiu, tai nesusijęs su valdyba. Man priimtina jungtinių valstijų e, biudžeto e, institucijos metodas fiskalinė situacija nepriklausoma nuo konkrečios ciklo, nuo, nuo, nuo ciklo etapo. Ir, o pagal statistinį metodą e, situacijos įvertinimas yra procikliškas. Tačiau ta tema yra tikrai plati ir, ir, ir jai išnagrinėti prireiktų daugiau laiko. Ačiū sako pirmininkas, bet mūsų pranešėja dėl valdysenos peržiūros tikrai norėtų daugiau informacijos šią temą, kuri mums tikrai aktuali. Toliau ponas Sven Gygold, žaliųjų vardu. Malonu Jūs čia matyti. Man patinka ne tik suomių E, griežtumas, bet ir suomiškas humoras. Ir tauta laikoma viena griežčiausiai yra tikrai griežta skaičių atveju. Pavyzdžiui, peržiūrėjus jūsų brandolinės jėgainės statybos planus, paaiškėjo, kad daug, daugiau buvo išleista, nei buvo pradžioje suplanuota. Aš ne, nežinau, ar, ar tai tikrai toks jau suomiškas atvejis. Bet mane domina e, tos grupės darbas, kuriai jūs vadovausite. Kaip ir minėjote, mes dabar griežtai reikalaujame, kad būtų laikomasi deficito ir įsiskolinimo apskaičiavimo taisyklių ir kad būtų griežtai renkami statistiniai duomenys. Ir susidarė situacija, kurioje valstybės išranda įvairiausių būdų, kaip paslėpti įsiskolinimą. Net ponas Junkeris turi savo versiją, jei investuosite į jo investicijų fondą, tai tos lėšos, tie pinigai nebus laikomi įsiskolinimu ar, ar, ar deficitu. Taigi, įvertinus šešėlinės apskaitos egzistuojančius metodus, tai nelaikoma šešėlinė apskaita. Uh, Noriu paklausti, kaip jūsų komitetas galėtų prisidėti, užtikrindamas, kad e, skolos ir deficito perėjimas į šešėlinės apskaitos pasaulį būtų skaidresnis ir kaip kaip, kaip ką daryti su neišvengiamais įsipareigojimais, kuriuos kartais tenka e, visuomeniai finansuoti ir, ir, ir kartais tai atrodo, kad kai kas, na, iš viso neprivalo atsiskaityti už, už tai, ką daro. Kaip jūs tai pakomentuotumėte? Ačiū. Yeah, thank you, Mr. Kikold. Ačiū, ponia Gigoldai. Jūsų klausimas aktualus, bet jis taip pat ne, ne, tarsi nepriskirtinas ESCAP kompetencijoms. Nors Mes turėtume nagrinėti, kaip šalis laikosi praktikos kodekso, bet mes turėtume vertinti ir statistinių domenų poveikį. Todėl pabandysiu atsakyti jūsų klausimą. E, tai, ką jūs sakėte, tikrai yra labai svarbu. Galiojančios taisyklės, žinoma, daro įtaką vyriausybių veiksmams. Iš esmės gauni tai, ką, ką prieš tai vertini. Jūs kalbėjote apie neapibrieštus įsipareigojimus, iš tikrųjų tai yra garantijos, kurios neįvertintos, nei e, apibrėžiant deficitą. Ir, ir to, to, įsipareigo, tų įsipareigojimų reikšmė auga. Kita vertus, turtas, vyriausybės valstybės turimas turtas dengia bendrą įsiskolinimą, jį tarsi mažina, taigi yra dvi pusės čia. Mums reikia žinoti tikslę vyriausybės balanso situaciją, tikrąją situaciją. Ir Eurostatas, pavyzdžiui, neseniai paskelbė E, dokumentą dėl e, tikrojo e, vyriausybių įsiskolinimo, kuris apima visą įsiskolinimą. Bet kaip jau sakiau, na ir nors tai nėra valdybos kompetencijos klausimas, bet tai yra labai svarbus klausimas. Nematau nieko, kuris kalbėtų FDD frakcijos vardu. Toliau Barbara Kapel mano sąraše. Dėkuoju, pirmininkė. Ponas Zetemaki metinėme pranešime sakote um, apie, apie kai kurio nesuskaidrumą. Aš norėčiau Jums užduoti tokį klausimą. Kaip Jūs, kaip būsimasis pirmininkas, uh, darysite, kad nacionaliniu mastu kriterijai būtų iš tiesų geriau taikomi ir būtų nepriklausomesni. Kaip jūs galėtumėte patverti, e, ką daryti, kad ta sistema būtų modernizuojama. Norėčiau dėl kontrolės dar porą žodžių pasakyti, dėl valdymo, dėl kokybės valdymo reikėtų padaryti taip, kad e, perduodami duomenys būtų kaip galima patikimesni. Kol kas Eurostatas neturėjo tokios e, met metodologijos ir negalima patikrinti tų nacionalinių statistikų patikimumo. E, kaip jūs, kokią metodiką pasitelktumėte ir e, jeigu galima būtų, ar naudotumėte tą metodiką, kad patikrinti statistinius duomenis? Valdybos ginklas svarbiausias, įtakingiausias yra viešai skelbti, skelbti apie egzistuojančias problemas, pristatyti jas jums, parlamentui bei tarybai. Galimybės, kalbant apie galimybės kovoti su, su, su defektais statistinių domenų sistemos, tai tokios galimybės yra stat, Eurostato rankose. Ir mes pristatome jums Eurostato išvadas, taip pat metinių apžvalgų, metinių ataskaitų, partnerių peržiūros, e, paskaltas išvadas Tai yra mums patikėto, patikėtos galimybės. Kaip jau sakiau, mes dirbame negreštosios teisės rytyje. Me, mes nesiremėme teisiškai saistančių elgės praktikos kodeksų. Ir todėl, ir būtent dėl to yra ypač aktualu pasitelkti viešinimą kaip priemonė ir viešai skelbiant ataskaitas, nuomonės, uh, priversti politikus atsiskaityti, tapti atsakingiems už patikimų statistinių duomenų teikimą. ESCAP nėra po policijos tarnyba, jai nepatikėtos tokios galios ir, ir, ir tokie įgaliojimai. Ji gali tik tai pranešti apie egzistuojančias problemas jums ir tarybai. Ačiū. Ačiū ponui Atenmakė ir kolegoms. O dabar vyks uždara už, diskusija uždarame posėdyje. Balsuosime šiuo klausimu rytoj. Dar kartą dėkojame ponui Hatenmakį. Už tai, kad atėjo į mūsų posėdį ir atsakė į mūsų klausimus. Noriu pranešti, kad tik komiteto nariai ir narių padėjėjai bei sekretoriato nariai turi galimybę pasilikti, visi kiti turi išeiti iš salės. Ačiū. Can we start? Kolegos, ar galime pradėti? Okay, we can start. I propose to have... Kolegos siūlau pasikeisti nuomonėmis, bet lab, apsiriboti trumpais pasisakymais.